Taigi, baigiant diskusiją, dabar suteiksiu žodį e, kolegijai Kastelo. Dvi minutės. Thank you, Mr. President. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui, parlamento nariams už įdomią diskusiją ir už paramą siūlomai e, paramos programai. Tai labai svarbi programa visiems, kurie patiria skurdą ES. Dėkoju taip pat už paramą pasiūlymui dėl 3,5 milijardų sumos. E, grįžtant prie diskusijos apie tai, ar tas fondas turėtų būti privalomas ar laisvanoriškas, norėčiau galbūt pasakyti, kad tie žodžiai laisvanoriškas ir privalomas šiek tiek klaidina. Reikalas tas, kad svarbiausia užtikrinti, kad ta parama, kuris skirta labiausiai skurstantiems, būtent jiems ir patektų. Ir man atrodo, kad tai, dėl ko mes apsisprendėme, kaip tik ir gali tai garantuoti. Yra Aldė ir Žaliųjų pasiūlymų, e, kurie sukėlė nemažai problemų. Visų pirma, dėl labai sudėtingos notifikavimo sistemos. E, tai šiek tiek e, užvilkintų visą reikalą. Aš jau minėjau, kad labai svarbu, kad programa pradėtų veikti nuo kitų metų pradžios. Tokia notifikavimo sistema labai sudėtinga galėtų užvilkinti tai. Toliau, e, dėl pinigų perskirstimo pagal tuos pakeitimus valstybės narės e, iš tikrųjų e, tada turėtų e, tuos perskirstimus daryti ESF ar kitų fondų sąskaitą. Aš apgailestau dėl kai kurių valstybių narių politikos, kuri neleidžia joms dalyvauti. Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymuose numatoma kad jeigu keistusi politika arba keistusi vyriausybė, tos valstybės narės galėtų pradėti dalyvauti. Iš tikrųjų, tas fondas yra ne vyriausybėms, o žmonėms, kurie labiausiai skursta. Taigi, e, ponios ir ponai, reikia labai greitai pradėti dėrybas su taryba dėl šio fondo e, kuris leistų mums sumažinti skurstančiųjų skaičių bent jau iki 20 milijonų iki 2020 metų. Pirmininkas, dėkuoju poniai Kostelo. E, ši diskusija šiuo baigiama, ji buvo intensyvi, buvo daug norinčių pasisakyti. Tai e, diskusija, kuri rodo mūsų parlamentą esant patikimu. Na, o dėl mūsų aptartų klausimų mes balsuosime rytoj. O dabar bus balsavimas dėl kitų pranešimų. Pradėsime po keletos minučių. Dabar nedidelė pertraukėlė kolegoms sueiti į salę ir susėsti į vietas. Dėkoju visiems pasisakysiems, tiems, kurie laikėsi pasisakymui skirto laiko, kad galėjome baigti laiku. Dėkui.